lauktumėm iniciatyvų, turint omenyje e, šią krizę, reikia ieškoti būdų, kaip efektyviau panaudoti mūsų turimus išteklius. Ačiū komisijos vicepirmininkiai, ponios ir ponai. Šias diskusijas baigiame. Kitas darbo atverkės punktas. Komisijos vicepirmininkės Europos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės pareiškimas dėl situacijos Dramblio kaulo krante. Taigi, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Situacija Dramblio kaulo krante iš tiesų yra labai sudėtinga, nes ten yra iškilusi grėsmė e, tiek tos šalies gyventojų, tiek europiečių esančių toje šalyje gyvybėms. Taip pat stabilumas yra labai svarbus aspektas, nes ta valstybė vaidina svarbu vaidmenį visai Afrikai ir e, pasaulio bendruomeniai. Todėl reiktų palaikyti demokratinius rinkimus toje valstybėje. Rinkimai įvyko. Dramblio kaulo krante ir joje buvo nusiūstos tiek ES, tiek tarptautinės bendrijos stebėtojų misijos. E, rinkimus taip pat palaikė Burkinos Faso prezidentas ir e, tai iš tiesų puiku, kad rinkimai apskritai galėjo įvykti. Ypatingas įsigaliotinis daktaras Šoj, e, jungtinių tautų generalinis sekretorius vaidino labai svarbu vaidmenį, nes jam reikėjo sertifikuoti rinkimų rezultatus. Taip pat e, į rinkimus vyko ir Europos parlamento rinkimų stebėtojų delegacija, kuriai vadovavo ponas Preda. Taigi norėčiau padėkoti ponui Predai ir jo komandai už drąsą ir už darbą, kurį jie nuveikė tokiomis sudėtingomis sąlygomis darbo, dramblio kaulo krante. E, taip pat norėčiau paminėti tai, kad rinkimų rezultatus patvirtino Junktinių tautų generalinis sekretorius ir specialusis įgaliotinis. Ir mes visi kartu e, pasveikinome tuos rinkimų rezultatus. Afrikos sa sąjunga taip pat pabrėžė, kad ponas Uatara yra išrinktas Dramblio kaulo kranto prezidentas. mes, e, visi, e, mes norime paraginti visų gerbti rinkimų rezultatus ir atsisakyti smurto. Todėl manome, kad toje šalyje dabar turėtų būti dedamos visos pastangos, kad būtų užtikrintas taikus valdžios perėmimas. Junktinės tautos rūpinti, rūpinsis tuo, Afrikos sąjunga jau taiko e, tam tikras sankcijas dramblio kaulo krantui ir mes, Europos sąjunga, taip pat esame pasirengę imtis tam tikrų veiksmų, tam tikrų priemonių, kurie būtų tikslingi. Taip pat mes esame pasirengę imtis e, priemonių, kad paremtume teisėtai išrinktą prezidentą. Ta jau mes nekartą minėjome. Valstybė vaidina e, svarbu vaidmenį ir e, kaimininių valstybių gyvenime, nes daugelis dramblio kaulo kranto kaiminių valstybių šiuo metu išgyvena konfliktus. E, todėl manau, kad šių rinkimų rezultatas yra svarbus visoms Afrikos valstybėms, e, ypač tiems, kurie pasisako už demokratiją. Todėl yra labai svarbu, kad būtų gerbiami šių rinkimų rezultatai. Uh, mes suvaidinome savo vaidmenį kaip diplomatijos atstovas pasaulio arenoje ir manau, kad mums padės e, savo šį vaidmenį sustiprinti tai, jeigu e, Dramblio kaulo kranto gyventojai gerbs rinkimų rezultatus. Dėkoju toliau kalbėtojai frak, frakcijų vardu, visų pirma, EPP vardu kalbės panas Preda. Ačiū pirmininkė, vyriausiai galiotinė. Aš vadovavau tam, tai rinkimų stebėjimo misijai į Dramblio kaulio, kaulo krantą ir noriu tikrai pasveikinti šeš, tų, daugiau kaip 100, 120 stebėtojų drąsą ir ryštą. Tikrai buvo galima e, žavėtis jų pastangomis. Tai kas vyko, kas buvo pasakyta, na, galima būtų apibendrinti taip, mes buvom labai pavargę. Tikrai buvo galima pasakyti, kad žmonės visi tą sakė, kad esame pavargę, norime, kad baigtųsi ta krizė. Postą paliekantis prezidentas nenorėjo atsisakyti valdžios ir stengiasi sutrukdyti krizės išsprendimui. Uh, konstitucinė taryba tiesiog norėjo nuliuoti jo priešininko išrinkimo pozityvius rezultatus. Taigi vietoj to, kad būtų ramybė užtikrinta, dar buvo labiau sudėtingesnė sukurta krizė ir dabar situacija yra labai trapi. Uh, viskas yra tikrai konfrontacijos situacijoje. Manau, kad reikia padaryti viską, kas yra įmanoma, kad būtų išvengta tos konfrontacijos. Reikia pasižiūrėti, kas vyko, pavyzdžiui, balsuojant. Situacija yra labai delikati. Pabaigai būtinai noriu pasakyti, kad labai vertinu vyriausiosios įgaliotinės didžiulį ryštą užtikrinti, kad šis klausimas būtų išspręstas. Aš noriu užduoti jai vieną klausimą. Aš matau, kad taryba paskelbė, jog bus greitai imtas atitinkamų priemonių. Aš noriu paklausti, kada tos priemonės bus patvirtintos dėl šio reikalo. E, Ačiū, ponai Priedai. Dabar trim minutėm socialistų frakcijos vardu Veronik de Kaiser. Merci, madame la présidente. Je voudrais d'abord féliciter mon collègue Preda. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegai Preda ir jo komandai už tikrai puikų darbą. Ir apie. Ir tai, ką pasakė um, Baronienė, taip iš tiesų Mm, jos pasiryžimas yra akivaizdus, kai kalbame apie ES veiksmus, atliekant stebėjimą, rinkimų stebėjimą Dramblio kaulo krante. Mes visuomet atliekame tokias misijas siekdami demokratijos vienoje ar kitoje valstybėje, tačiau mūsų veiksmai turi būti tikrai ryštingi, ypač kai stengiamės e, kai matome, jog e, kažkokioje valstybėje yra neteisėtomis priemonėmis siekiama valdžios. Taip pat dažnai jau buvo kartojama, kad Kuatara nebuvo Europos pageidaujamas kandidatas ir tarptautinė bendryje, kuris stebėjo rinkimus, jungtinių, jungtinių tautų atstovai ir vakarų Afrikos sąjungos ir Europos sąjungos atstovai aiškiai išreiškė tokią poziciją. Reikėtų kiek nerimauti dėl e, karinių, militaristinių tendencijų šioje šalyje, nes man atrodo nelabai panašu, kad konfliktas galėtų būti išspręstas taikiai. AKR šalis rengia dokumentą, e, Kinčasoje apie jį mes kalbėjome ir kai kurie mūsų kolegos ten taip pat buvo. Taigi, tame dokumente yra rašoma, kad e, E, didžiuliai iššūkiai yra konstitucinės santvarkos šioje šalyje atstatymas. Ir yra daugybė ir juristinių aspektų, kurie yra išdėstomi šiame dokumente. Ir trys, pusla, trys puslapiai yra skiriami uh, E, galios pasiskirstimo klausimui, kuomet viena partija, nepaisydama kitų demok partijų demokratinių e, interesų ir, ir teisių, siekia neteisėtomis priemonėmis e, pasisavinti valdžią. Tad reikėtų pagalvoti apie tai, kaip ta e, politinė gale, politinė valdžia šioje e, šalyje gali būti teisėtai paskirstita ir teisingai paskirstita. Aš norėčiau poniai Ešton pasiūlyti pastudijuoti mano minėtą dokumentą, kad geriau susipažintumėte su politinė kultūra Afrikoje. Dėkoju. Ačiū. Euh, pone Disaninės, kalbės, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. E, ten įvykusių militaristinių neramumų, prie televizijos bokšto iš tiesų gali kilti didelis smurto protrukis. Tačiau e, atsakomybę už tokius neramumus turi prisijimti ir tenykštė valdžia. E, buvęs prezidentas Gbago turėtų dėti visas pastangas, kad būtų užkirstas kelias smurtui šalyje, kurioje, kuri kentėjo nuo įvairių konfliktų daugybę metų. Kitas dalykas - tarptautinė bendryje, jungtinės tautos, ES, Afrikos sąjunga, visos kalbėjo vienu balsu, darydamos spaudimą Dramblio kaulo krantų ir reikia pasirūpinti, kad sankcijos taip pat būtų veiksmingai taikomos e, šiai šaliai. Bago e, turėtų pripažinti savo pralaimėjimą rinkimuose ir mes taip pat turime daryti spaudimą ir nesilpninti savo e, pastangų, kad, tena, kad šioje šalyje pagaliau įsivyrautų taika. Madame la Présidente, euh, Rendiuran. Ačiū pirmininkė. Kaip ir kiti kalbėtojai, aš noriu akcentuoti, jog šiandien situacija yra labai sudėtinga, labai aštri, yra didžiulė konfrontacijos rizika. Uh, Um, kas gali per artimiausias net valandas įvykti. Todėl labai sveikinu um, tai, jog visa tarptautinė bendruomenė vieningai pasisako dėl šios situacijos. Labai svarbu sudaryti palankes sąlygas demokratijai. Uh, reikia taip pat pasiūsti aišku signalą, jog įmanoma Afrikoje, aišku, užtikrinti, kad, būtų, pe, kad perėtų ta valdžia e, taikiai, kad e, iš tikrųjų ir pažiūrėkime ir aplinkinėse valstybėse, juk irgi bus um, rinkimai, gali iškilti klausimas dėl to, kaip e, išeinantis prezidentas perdo savo pareigas naujai išrinktam prezidentui ir kokia bus situacija, kaip bus su saugumu, stabilumu. Ir galima pažiūrėti į tas pavy, kitas šalis, kitų šalių pavyzdį, pavyzdžiui, Kongo turėčiau omenyje, pavyzdžiui, 2011 metais rinkiminis laikotarpis bus. Tai labai, labai svarbu akcentuoti, jog valdžios perdavimas gali įvykti taikiai, demokratiškai, su tarptautinės bendruomenės palaikymu, užtikrinant. M, mm, kad nebūtų imti, imami įkaitais civiliai gyventojai, kad nebūtų kraujo praleidimo masinio. Labai svarbu, kad būtų daromas nuolatinis spaudimas iš jūsų pusės, kad būtų išlaikyta taika ten. Ačiū, panas Huarau, GUNGL vardu. Ačiū pirmininkė dramblio kaulo krante krizė yra labai aštri. Konstitucinės tarybos sprendimas, aišku, pažeidžia rinkimų įstatymus, yra oficialiai paskelbti nepriklausomos rinkiminės rink e, komisijos rezultatai ir jų nepaisoma, tai smerkia visa tarptautinė bendruomenė, jungtinės tautos, Afrikos sąjunga, Europos sąjunga, AKR, ir ES parlamentinė asamblėja ir taip toliau, aišku, ir Europos parlamentas, visi reikalauja, jog būtų gerbiamas tas oficialus rezultatas, kuris buvo paskelbtas po rinkimų ir kad naujasis prezidentas e, valstybės turėtų galimybę eiti savo pareigas, taip kaip paskelbė nepriklausoma rinkiminė komisija. Aš noriu priminti, kad mm, jos sprendimus taip pat patvirtino ir jungtinės tautos. E, Europos parlamento visi visi parlamentarai išsako vieningą poziciją ir yra bendras sutarimas taip pat šio klausimu reikia išvengti bet kokios įtampos eskalavimo toje valstybėje, nes tai gali peraukti į, į pilietinį karą ir tuomet dramblio kaulo krantas taps socialinė ir ekonominė katastrofa. To būtina išvengti bet kokią kainą. Ačiū, ponai Huarau. Toliau. Panas Jekolino, pagal sąrašą dviem minutėm. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbama ponė Ashton. Demokratija iš tiesų yra vertybė, dėl kurios neturėtų būti deramasi. Taip pat negalima dėrėtis dėl tokių e, dalykų, dėl kurių tauta susitarė, o čia tauta aiškiai parodė savo e, valią ir tai buvo parodyta per demokratinę sistemą. Tai, kas dabar vyksta dramblio kaulo krante, iš tiesų. E, kenkia e, rinkimų procesui, nes jis jau turėjo būti baigtas, o jis dar tarsi nebaigtas, nors piliečiai aiškiai pareiškė savo valią. Tačiau iki šiol e, senasis, bet iki šiol vis dar valdžioje esantis vyriausybės vadovas e, nepaliko savo posto, todėl mes, Europos parlamentas, negalime toleruoti, to negali toleruoti niekas, kas tiki e, teisybę. E, kuomet rinkimų komisija pare, pa, paverčiama politiniu instrumentu, e, tai yra baisus demokratijos pažeidimas. Ir manau, kad tai veda į neramumus, į netvarką. Europ, Europos liaudės e, frakcija negali toleruoti tokios situacijos, kuomet paminamos esminės vertybės, kai piliečiai, kurie e, rinkimų metu pasirinko išreiškia savo valią, e, yra valdomi ne to asmens, kurį jie išrinko, to negalima toleruoti. Manau, kad jungtinės tautos čia taip pat turėtų įsikišti į šį procesą ir mes tikomės, e, tikimės, kad per kiek įmanoma trumpesnį laiką pavyks išspręsti šią krizę. Todėl džiaugiamės e, tuo, ką pasakė ponia Ešton. Ji e, aiškiai išreiškė savo valią. Madame la Présidente, Madame la Haute Représentante, chers collègues. Ačiū panas Arif. Dramblio kaulo krante įvyko rinkimai. Ir Orambambu režimas vis tiek atmetinė tos rezultatus. Iš tikrųjų, mes puikiai žinome, kokie yra sunkumai šiandien. Mes labai tikimės, kad vis tik tai demokratinė dvasia nugalės toje valstybėje, kuri pergino tiek daug sunkumų. Tarptautinė bendruomenė ir ypač ES per ponę Ashton, per poną Prėdą mobilizavosi, stengiasi užtikrinti, kad rinkimai vyktų geriausiai geriausiomis sąlygomis, be smurto skaidriai. Rinkiminė kampanija tikrai mums leido tikėtis ramybės, tai, kad visos partijos susitaikys su rinkimų rezultatu. Tačiau dėje šiandien o, per rinkiminės urnas demokratiškai išsakytas rezultatas yra atmetamas ir prezidentas Bagum turi iš, iš tikrųjų daro tai, kas visiškai neatspindi uh, piliečių valios. Kyla klausimas, kaip, ar jis iš tikrųjų savo šalyje e, įtaiko tai, ką jis turėjo galimybę patirti gyventamas e, dar e, Europoje. Aš noriu taip pat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 E, neturi visiškai jokios paramos, yra vienas, todėl dabar yra atėjęs laikas e, pripažinti demokratiškai išrinkto prezidento pergalę, kad jis galėtų imtis jam patikėtų tautos pareigų. Ir pabaigoje norėčiau pasakyti, kad noriu paraginti ES vaidinti savo vaidmenį, remiantis turimomis priemonėmis ir padėti e, prezidentui Dėkoju. Merci, madame la présidente. S'il n'y avait pas l'ego de... Ponas Görens, pusantros minutės. Jei negbagbo ego, tai Traumblio kaulo krantas būtų, suteiktų įkvėpimo visoms besvystančioms valstybėms, kurios siekia demokratinių pokyčių, nes tauta E, pademonstravo didelį politinį brandumą tarptautinės institucijos, visų pirma, jungtinės tautos e, nesileidžia klaidinamos e, prast, prastai pralaimėjusiojo asmens pastangomis pastangų. ES taip pat e, tinkamai sureagavo tikslingai nukreiptomis sankcijomis, kurios yra nukreiptos ne prieš tautą, kuri pasielgėsi pavyzdingai, bet prieš poną Pagbo ir kitus jo e, padėjėjus. Norėčiau paklausti, ponios Ešton, kokių priemonių jūs imsitės, jeigu situacija paštrės ir, gal, ir išsiver, prasverš smurtas kuris gali kelti pavojų e, e, Darmblio kaulo kraunto žmonių gyvybei. Kaip, galė, kaip jūs padėsite išspręsti tokią problemą? Dėkoju toliau ponas Rinaldi, pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, e, ponė Ešton. Dramblio kaulo krantas iš tiesų mums yra išbandymas ir mes jokių būdų Negalime sauliaisti neišlaikyti šio išbandymo. Mes ir toliau turėtume daryti viską, daryti kiek įmanoma didesnį spaudimą, kad būtų išaiškintas sukčiavimas ir kad už tai būtų baudžiama kad ta vyriausybė, kuri nebuvo išrinkta, e, kad ji pagaliau paliktų savo postus. Iš tiesų, ši situacija taip pat yra išbandymas visai Afrikos sąjungai ir mes dabar susidurėme su tokia labai įdomia situacija. Dar prieš, 50, me, prieš 15 metų Afrikos sąjunga nebuvo tokia ryštinga, dabar ji, kaip matome, imasi ryštingų veiksmų. E, ir todėl mes turime atsisakyti e, tokio iš ankstinio nusistatymo, kad demokratija ir Afrika nėra suderinami dalykai. Aš tikiuosi, kad šiai valstybei ir Afrikos sąjungai pavyks e, išlaikyti šį egzaminą, šį išbandymą. Vienas garsus e, Dramblio kaulo kranto rašytojas e, vienoje savo knygoje išleistoje prancūziškai rašė, mes laukiame laukinių žvėrių balso. Taip vadinosi ta knyga ir joje pasakojama šalies istorija. Dėkoju, ponė Rinaldi. Toliau spontaniški pasisakymai. Pone Basesku, vieną minutę la o situație fără precedent. Ačiū pirmininkė, rinkimai Dramblio kalo krante privedė prie beprecedentės situacijos. Dabar um, du prezidentai kiekvienas paskyrė po ministrą pirmininką, tačiau yra tik tai vienas teisėtas prezidentas, tai yra ponas Otara. Ir iš tikrųjų turi būti gerbiami rinkimų rezultatai patvirtinti lapšio 29 dieną. Junktinės tautos rinkimų komisija Europos ES valstybės narės ir taip toliau visi pripažįsta rezultatą, kas yra teisėtas išrinktas prezidentas. Tačiau, nepaisant to, buvo netgi grasinimų, gazdinimų nukreiptų prieš rinkimų stebėtojus iš ES. Jau dabar Afrikos sąjunga um, yra nusprendusi sustabdyti dramblio kaulo kranto dalyvavimą e, šios sąjungos e, veiksmuose. Dramblio kaulo krantas turi pasirinkti arba demokratijos ir progreso kelią, arba izolaciją visiškai nuo Afrikos bendruomenės. Ačiū. Ar dar kažkas norėtų pasisakyti spontaniškai? politikų pasisakymų metu, ne tuomet poniai Ashton žodis diskusijoms užbaigti. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai, nes manau, kad visa tai, kas turėjo būti pasakyta, yra jau išsakyta. Dar kartą, ponė Prėda, noriu padėkoti Jums ir visai Jūsų komandai už didžiulį darbą rinkimų stebėjimo misijos metu. Porą trumpų momentų gal Mm, aišku, su Banhimūnu palaikiau glaužiaus ryšius nuo pat krizės pradžios. Uh, Mm, kalbėjome apie tai, kokia yra baisi situacija, kaip būtina bendarbiauti šio klausimu. Lygiai taip pat stengiuosi užtikrinti, jog ES atstovais ten vietoje būtų pasirūpinta. Mes turime kritinių situacijų planus, kad jais būtų pasirūpinta taip, kaip jūs ir teiravotės. Dabar noriu konkrečiai sureaguoti į klausimą dėl sankcijų. Aš tikiuosi, kad per, per atimiausias kelias dienas bus paruoštas pilnas sąrašas. Mes norime kaip galima greičiau e, dirbti šito klausimu, kad padarytų maksimalų spaudimą. Aišku, yra didžiulis pavojus dėl to neiškumo, kas vyksta. Mes turime būti labai griežti ir labai aiškiai pasakyti, kad turi būti maksimalus bendradarbiavimas su tarptautinė bendruomenė, turi būti išlaikytas didžiulis spaudimas, kad viskas vyktų um, priimtinu būdu. Aš esu labai dėkinga už Europos parlamento palaikymą mūsų darbuose šio klausimu. Labai ačiū. turiu e, šešis pasiūlymus priimti rezoliucijas iš skirtingų frakcijų. Taigi diskusijas šio klausimu baigėme, balsuosime rytoj vidudienį.